Labą dieną, ponios ir ponai. Ar galėtume pradėti savo posėdį, regi komiteto posėdį? Dėkoju. Pirmiausia, pradėkime nuo darbo tvarkės tvirtinimo. Ar būtų kokių klausimų, ar pastabų, ar pasiūlymų? mūsų darbo tvarkiai, šiandien ir įdienos posėdžio darbo tvarkiai. Jei niekas neturi ką pridurti, tai darbo tvarkė tvirtiname. Dabar turime tvirtinti posėdžių protokolus. 23, 24 sausio, vasario 6, vasario 16 ir vasario 28 protokolų projektai yra internete, kaip žinote. Ir siūlyčiau, jei niekas neprieštarauja ir ne, neiškils prieštaravimo per visą mūsų e, posėdį, tai tada protokolus laikysime patvirtintais. Pirmininkės pranešimų šiandien nėra ir galime keliauti tiesiai prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Tai yra pono Omaržė pranešimas. Sanglaudos ir vystimosi skatinimas atokiausios ES regionuose. ES veikimo sutarties 349 straipsnio įgyvendinimas. Komisija dabar rengia Mm, savo 2012 metų strategijos skirtos e, vystimuose tokiausiuose ES regionuose peržiūrai, siekiant užtikrinti išmanų ir tvarų augimą. Ir mes turime dabar iškristalizuoti parlamento poziciją šiuo klausimu. Dabar aptarsime pono Omaržė pranešimo projektą. Pakeitimų paskutinė pateikimo data yra vidurdienis balandžio 10 diena. Tada m, mm, gegužę galėtume jau balsuoti dėl šio pranešimo. Taigi dabar žodis ponui Omaržiai. Pone pirmininkė, noriu padėkoti Jums. Jūs sakėte, kad šis pranešimas pasirodo tinkamų laikų ir dėl to noriu dar kartą padėkoti mūsų regi komitetui, e, kad buvo nuspręsta tokį pranešimą renkti. Iš tiesų, momentas yra tinkamas, nes Europos komisija rengia naują strategiją skirtą atokiausiams ES regionams ir vyksta diskusijos, galvojama organizuoti forumą e, skirtą atokiausiems ES regionams. Ir tas forumas bus e, kovo 30-31 dieną. Šiame pranešime norima e, apžvelgti, kaip įgyvendinamas CESV 349 straipsnis, taikant įvairią bendrąją ES politiką. Ir norint, kad ta analizė būtų išsami ir tiksli, mm, norėdamas tą užtikrinti, aš rėmiausi 349 straipsnio interpretacija, kuri e, pernai gruodį buvo pateikta ES teisingumo teismo. Ir žinote, kad didžiojoje kolegijoje teismas pateikė būtent ES veikimo staties 349 straipsnio interpretaciją. Priminsiu, apie ką tas straipsnis. Mes e, komitete dažnai jį minime, bet galbūt ne visuomet tiksliai žinome, apie ką tas straipsnis yra. Tas straipsnis pripažįsta, kad ekonominė ir socialinė situacija tokiuose regionuose e, pablogėjo, nes jie yra nutolę, jų e, gamtinės sąlygos yra nepalankios ir e, tie regionai ekonominė prasme priklauso nuo tų savo specializuotų verslų ir tai atsiliepia jų vystimuisi. Ir šis 349 straipsnis numato galimybę ES numatyti konkrečias sąlygas, konkrečias priemonės atsižvelgiant į tų regionų specifiką ir tai, kad jie yra atokus regionai. Ir čia kalbame tiek apie pačios sutarties nuostatas, tiek apie bendrąją ES politiką. Taigi, e, kalbant apie teisėkuros veiklą šioje srityje, tai manau, kad regi komitetas iš, tiesiog, iš tiesų turėtų apžvelgti, kaip yra įgyvendinamas sutarties 349 straipsnis. Ir čia taip pat reiktų paminėti 289 straipsnio antrąją dalį jau 20 metų klausiama, kyla, kyla klausimų, koks yra šio straipsnio, kokia yra šio straipsnio taikymo apreptis. Ir čia norėčiau pasveikinti komisijos pastangas, kurių jinai ėmėsi šioje kadencijoje, kad atkreiptų dėmesį į tai, kaip svarbu yra tinkamai gyvendinti 349 straipsnį, nes jis mm, eina per visas politikos sritis. O kalbant apie mūsų regiono kompetenciją, tai mes turėtume atidžiai išnagrinėti, atidžiai, nuoširdžiai ir objektyviai išnagrinėti esamą situaciją, atsižvelgdami į teisinę sistemą, e, taip pat atsižvelgdami į regioninių e, valdžios e, ir kitų institucijų teisėtus lūkesčius bei e, lūkesčius tų, kurie gali pasinaudoti ES lėšomis šiuose regionuose. Taigi, ką galime sakyti apie 349 straipsnio įgyvendinimą savo pranešime? Aš pabrėžiu, kad yra sėkmingų pavyzdžių, tai posėjai programa arba e, papildomų E, kaštų kompensavimo programa. Taigi yra tokių teigiamų pavyzdžių, bet e, iš kitos pusės reikia pasakyti, kad nepakankamai išnaudojamos šio 349 straipsnio galimybės ir čia iš tiesų galime dar daug ką padaryti, jį taikant. Pavyzdžiui, galime e, vykdyti įvairias ad hoc programas ir uh, konkrečią ES e, politiką, atsižvelgiant į atokiausių regionų specifiką. Ir šitas e, straipsnis įgyvendintas, mano nuomonė, per daug ribotai. Ir e, tie regionai negalėjo pasinaudoti visomis to straipsnio galimybėmis pasinaudoti savo poreikiams patenkinti. Ir tai taip pat liestų ir galimas investicijas tokiuose regionuose. Taigi, pabrėžiu, tas straipsnis įgyvendintas ribotai ir tai tinka uh, įvairioms ES politikos rytims, tai yra prekybos politika, jūrų politika, žvejybos politika, žuvininkystės politika, konkurencijos ar aplinkosaugos. Tai šios politikos sritis e, yra tos rytis, mm, kai kalbame apie tokiausius regionus, tai čia reikia e, turėti galvoje, kad e, regionuose ta politika nelabai e, plačiai gyvendinama dėl tų regionų, dėl tų atokiausių regionų specifikos, pavyzdžiui, pozėjai žuvininkystės priemonės buvo niekad neįgyvendintos. Ir tas nenoras, e, kuris kartais jaučiamas, e, kai kurių tarnybų nenoras iki galo įgyvendinti 349 straipsnį yra ne dėl blogos valios, o dėl to, kad yra mm, tarp institucinis konfliktas, dėl to, kaip tą straipsnį reikia interpretuoti. Tas, tas konfliktas tęsėsi maždaug 20 e, metų ir tik 15 metų gruodį pagaliau buvo išspręstas. Taigi taryba, komisija ir Europos parlamentas – turi šiandien žengti naują žingsnį, kai kalbame apie um, ES um, politiką atokiausiose ES regionuose. Ką siūlo šis pranešimas? kalbant apie santykius tarp ES ir tų regionų, tai siūloma iš tiesų remtis nauja ES strategija skirta šiem atokiausiam regionam. Ta strategija dabar rengia Europos komisija ir ta strategija turėtų maksimaliai išnaudoti visas galimybės, kurias numato 349 straipsnis, tai yra turi numatyti specialias programas, ir priemonės tinkamas atokiausiams regionams. Taigi ta naujoji strategija turi būti ilgalaikė, visą apimanti e, strategija atokiausiams regionams ir kiekvienam atokiausiam regionui turi savo ruoštų būti numatyta konkreti strategija ir konkretus tikslai. Nes aišku, kad kiekvienas toks atokus regionas turi savo specifiką, jo situacija yra unikali ir į tai reikia atsižvelgti. Taigi ta strategija turi būti mm, visą apimanti ir taip pat savo pranešime skatinu komisiją prieš parengiant tą naują strategiją e, pasižiūrėti ir įvertinti esamą situaciją, e, socialinę ir ekonominę situaciją kiekviename tokiame atokiausiame regione. Tai tiek galėčiau e, bendrai pasakyti apie savo pranešimą, o toliau, e, kalbant apie konkrečius dalykus, tai šiame pranešime yra išsamei apžvelgiamos penkios e, sąjungos politikos sritis ir pateikiami konkretus pasiūlymai, turint galvoje tokiausius regionus. Aš čia nesileisiu dabar į smulkmenas, bet norėčiau tik keletą dalykų paminėti. Pirmiausia, sanglaudos politika. E, sanglaudos politikos srityje E, regionų poreikiai buvo visai neblogai priimti domen, bet 349 straipsnis leidžia daugiau dalykų numatyti, tai yra gauti e, lėšų iš fondų, e, skatinant jaunimo užimtumą, taip pat vykdant investicijų EPSI projektus. Kalbant apie e, sanglaudos politikos įgyvendinimą, e, reikia pasakyti, kad čia e, politika tokiuose regionuose sanglaudos rytyje mm, ne visuomet siejasi su apskritai sanglaudos politika Europos Sąjungoje, pavyzdžiui, žemės ūkio politika. Čia galėtume paminėti Europos komisiją dabar vis daugiau laisvos priekybos sutarčių pasirašo, pavyzdžiui, dėl bananų ar dėl cukraus. Atitinkami regionai, tie tokiausi regionai irgi gamina ir cukrų, ir bananus, ir nuo tokių dvišalių sutarčių su trečiosiomis valstybėmis nukenčia. Žinote, kad cukrų, cukraus kvotos yra panaikintos ir kalbant apie priekybos, bendrąją priekybos politiką, tai, tai neigiamai atsiliepia atokiausių regionų padėčiai. Ir mes prašome, kad Europos komisija e, į dėrybas dėl tų dvi šalių susitarimų su trečiosiomis šalimis įtrauktų ir atokiausių regionų poreikius ir numatytų apsauginės priemonės. Reikalingas tokiem regionam trečioji sritis, aktuali tiem regionam ir aišku visa ES yra jūrų politika ir žuvininkystės politika. Tie regionai, mm, kaip žinote, yra prie jūrų, Gvijana ir kiti ir, aišku, vykdo aktyvę žvejybos veiklą. Ir čia ES turi skaitytis su ta jūrinė gale, kurią tie regionai turi. Bet tik tuo neturime apsiriboti. Turime siekti, kad mūsų žuvininkystės politika pirmiausia būtų naudinga tiem regionam ir kad priimti teisės aktai nepakirstų atokiausių regionų žuvininkystės ir jūros politikos. O dabar yra tam tikrų kliučių žuvininkystės vystimuisi tose regionuose. Ketvirtoji sritis, į kurią norėčiau atkreipti dėmesį, tai yra mokesčių politiką. Ir aš savo pranešime prašau, kad komisija kaip sutarčių sergėtoja turėtų užtikrinti po 20 metų, kad, kad po 20 metų toliau būtų tie specifiniai mokesčių režimai, tos specifinės mokesčių sistemos, kurios yra atokiausiose regionuose, atsižvelgiant į atitinkamą reglamentą ir valstybės pagalbos nuostatas. Ir mm, čia reikia irgi neužmiršti sutarties straipsnių skirtų tokiem regionam. Ir penktoji sritis - mokslinių tyrimų, transporto ir telekomunikacijų bei aplinkos apsaugos politiką, tai šiuose regionuose komisija šiuose srityse nerodo didelio noro siekti, kad tos sritis būtų ženkliai pagerintos. Ir dėl to reikia turėti galimybę naudotis E, tomis lėšomis, pavyzdžiui, Horizontas 2020 programoje ir naudotis galimybę e, fondais, kad atokiausi regionai iš tiesų nebūtų atskirti tiek inovacijų, tiek kitomis prasmėmis, kad tie regionai turėtų tapti žinių ekonomikos dalimi. Ir dabar labai susidomėjęs laukiu, gerbiami kolegos, jūsų komentarų, jūsų pasiūlymų, kaip papildyti šį pranešimą, laukiu jūsų pakeitimų ir žinote, kad aš stengsiuosi kuo galėdamas viską įtraukti į savo pranešimą. Thank you, thank you, Mr. Marže. Uh, now... Ačiū. Pradedame nuo šešėlių pranešėjų. Ponas Paučiak. EPP vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pono Bunga vardu kalbėti. Ir kalbėsiu čekų kalbą. Noriu padėkoti pono Pungos vardu, ponui Omaržy už pranešimo projektą, kurį jis pateikė. Dėkuoju jam už bendradarbiavimą rengiant šį pranešimą darbo grupėje ir noriu pranešti, kad ponui Pongai yra priimtina pranešimo projekte pono Omaržy išdėstyta filosofija. Be abejo, Tai reiškia, kad pono Omaržy pasirinkta kryptis yra primtina mūsų frakcijai. Tačiau teiksime keletą pakeitimų. Ir aš norėčiau išskirti pagrindinius prioritetus išvardintus šiuose pakeitimuose. Norėtumėm pabrėžti, kaip svarbu užtikrinti gerą bendradarbiavimą tarp Europos komisijos generalinių direktoratų ir e, labiausiai atitolusių regionų. Atokiausiams regionams, sudėtikiausių regionų. Tuo pat metu šiame pranešime reikėtų dar labiau akcentuoti tų atokiausių es regionų specifiką. priklausomai nuo sanglaudos politikos ir jos įtakingumo po 2020 metų. Taigi tiek ponas Ponga, mūsų šiandienis pranešėjas, noriu pasakyti. Ačiū. Toliau. Ponas Monskur, kitas šešėlinis pranešėjas. Madame la Présidente, mes chers collègues. Pone pirmininkė, mėly kolegos. Noriu padėkoti kolegom Maržiai už puikų darbą ir e, už puikų bendradarbiavimą. Noriu pridurti, kad e, klausėmės kolegų labai atidžiai ir matome, kad jis e, darbą atliko itin kruopščiai. Kaip jūs žinote, atokiausi regionai kenčia dėl daugelio įvairių trūkumų E, pirmiausia, geografinis atitolimas, patekimas į rinką. Ir kolegos, dėl šių problemų mes turim galvoti apie 349 straipsnį, e, dėl, kuris specialiai tam ir buvo sukurtas Europos veikimo e, sutartyje. Pranešėjas priminė, kad gruodžio 15 dieną parengtas dokumentas leis Europos politiką deramai pritaikyti specifinėms atokiausių regionų ypatybėms. Vis tik tai 349 straipsnis iki šiol neišnaudotas buvo ir ne, e, įvairiose programose ir taikomoje politikoje juo nebuvo nuolat remiamasi. Ir e, mes suprantame, kad e, ribotas tos straipsnio taikymas daugiau nebegali būti toleruojamas suprantame, kad su susidariusių sąlygų e, turime išnaudoti visą potencialą kuo greičiau. Vis tik turime pagristai pabrėžti, kad šiame potenciale yra išnaudotas visas potencialas, kuris leistų e, pasinaudoti žuvininkystės mokslinių tyrimų e, sritimis. Tai yra būtina, kadangi e, dėl krizės e, šios sritis labai nukentėjo. E, visa politika turi būti gyvendinama deramai. Ir gaila, kad ES e, horizontaliai nepasirinko politikos įgyvendinti. Vis tik kolegos turime pripažinti, kad kai kam iš mūsų e, bendrijos priemonės ir sutarčių, e, prekybos sutarčių tarp ES ir kai kurių valstybių e, egzistavimas trukdo e, produktyviai išnaudoti atokiausių regionų galimybės. Taigi, kaip interpretuoti dabartinės sistemos skirtumus, o dabartinė sistema yra pritaikyta biologinės įvairovės išsaugojimui, ir santykių su trečiosiomis šalimis. Pagal sutartį su trečiosiomis šalimis neretai yra apgaudinėjami vartotojai e, abiejose pusėse. Aš norėčiau, kad būtų labai aiškiai kalbama, kokią žalą kartais daro konkurencija e, atokiausių, ypač jūrinių regionų um, raidai. E, iš dalies e, problemas galėtume išspręsti plačiau taikydami šį straipsnį. Ir turime pademonstruoti labai aiškę komisijos ir tarybos valią išlaisvinti atokiausių regionų, ypač salų, um, potencialą. Vis tik šis pranešimas yra geras ir aš juo džiaugiuosi. Labai vertinu tai, kad mūsų komitete buvo galima deramai bendradarbiauti ir dabar galime parodyti, kad Europos parlamentas uh, stengiasi išnaudoti visų regionų galimybės, įskaitant pačius atokiausius. Thank you, Ačiū, Ponas Rūė. Ačiū ir dėkoju pranešėjui už atliktą darbą, įgyvendinimo pranešimą. Turbūt kolegos nenusteps, kad LKR frakcijai e, šiek tiek kyla abejonių dėl atokiausių regionų ypatingo traktavimo pasinaudojant 349 straipsnių. Kad jūs mane kuo aiškiau suprastumėt, norėčiau dar kartą paminėti, kokia yra mūsų komiteto pozicija. O ji nesiskiria nuo tos pozicijos, kurią išdėsime, kai kalbėjome apie žvejybos e, e, laivynus. Taigi, kolegos, EKR frakcija neprieštarauja tiksliniai specializuotai ES tokiausių regionų paramai, bet galvodami apie 349 straipsnį, turime suprasti, kad jis yra nesažiningas, nes jis apima tik tai devynis regionus. EKR frakcijos nuomonė Tokia klasifikacija yra atgyvenusi ir e, dirbtina ir nei kiek neatspindi šiandienos ES realybės. Ir iš tiesų, e, tai toks tokios straipsnio taikymas yra nesažining, yra neteisingas kai kurių ES žemyninių zonų atžvilgių, nes e, yra regionų žemynė, kuriems galėtų būti pritaikomas 349 straipsnis. E, iš esmės mes šio gyvenimo proje, e, pranešimo projektą remiame, sutinkame, kad ES strategijos ir programos atokiausiams regionams yra gyventos tik tai iš dalies, prieš mane kalbėjo trys žmonės jau apie tai minėjo. Be to mes turime e, stengtis pagerinti dialogą tarp atokiausių ES regionų ir valstybių narių. Mes pripažįstame, kad reikia padaryti daugiau, užtikrinant, kad visos ES regionus remtų. E, tikslinės programos. Konkrečiai jiems sukurtos programos, jos dabar yra kuriamos, e, stengiantis e, išsaugoti aplinką. Ir mano kolegos labai teisingai pažymėjo, daugelės ryčių kaip žemės ūkis, žuvininkystė ir priekyba galima nuveikti žymiai daugiau, kad paremtume tokiausius regionus. Ir mes turime pasverti kiekvieno regiono specifiką ir efektyviai ją išnaudoti. Tarp daugelio pavyzdžių, e, kaip ES ir valstybės narės e, e, lankščiai moka traktuoti tokius regionus. Galime paminėti Martiniką ir Gvadelupę. Tai yra periferiniai regionai, kurie naudojasi 85 procentais e, mažiausiai išvyščių regionų skirtų finansavimo. Vis tik tai 2015 metais abiejų šių trijų regionų BVP nesiekė 75 procentų ES vidurkio. Taigi, jeigu tie regionai nebūtų uh, taip vertinami, kaip yra dabar, jiems būtų pritaikyto kitokią paramos formą. Be to, mes suprantame, kad Europos parlamentas e, turėtų apgailestauti dėl turimų programų nepakankamo išnaudojimo. Ir mes savo pakeitimuose apie tai kalbame. Ekar frakcija teigia, kad atokiausių regionų lankstumo yra pakankamai, nepaisant to, kad Europos komisija yra išdėšiusi daug skirtingų pamastymų dėl, pavyzdžiui, žemės ūkio paramos ir mes turėtume pasirūpinti, kad e, atokiausių regionų e, verslo veikėjai žuvininkystėje, žemės ūkėje patirtų kuo mažiau nuostolių dėl e, tų regionų specifikos. ES savo paramos fondais turėtų tai padaryti. Taigi, baigdamas noriu štai ką pasakyti. EKR remia lankstumą, tiki e, tuo, kad reikia remti tokiausius regionus, tačiau mes turime proporcingai, tiksliai ir sąžiningai nutikti nustatyti tą paramą, įvertinant kitų ES probleminių regionų specifiką. O dabar 349 straipsnėje kalbama tik tai apie devynis išskirtinius regionus ir todėl platesnio vertinimo, platesnės paramos paskirsti, platesnio paramos paskirstimo negalime užtikrinti. Ponas Van Miltenburg. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau visų pirma padėkoti ponui Omaržiai už šį pranešimo projektą, kadangi ši tema yra iš tiesų nepaprastai svarbi. Aš pats esu šiek tiek keliavęs, man teko garbės apsilankyti ir Reunionė, ir Martinikoje. Ir aš mačiau kokie iššūkiai tiems regionams, kurie labai toneliu Europos iškyla. Aš manau, kad mūsų nuomonė dėl kai kurių klausimų visiškai sutampa. Visų pirma, dėl to, kad reikia gerinti uh, E, sutarčių straipsnių e, skirtų ultraperiferinių regionų e, paramai pritaikymą. Taip pat turėtumėm palengvinti ir pagilinti bendradarbiavimą per sienas tarp ultraperiferinių regionų ir mes turėtumėm pasverti geografinės regiono, geografinės regiono specifiką. Be to mes turime labai aiškiai kalbėti apie jūros ir okeanų apsaugą. Uh, Nuolat kartojame, jog būtina užtikrinti ultraperiferinių regionų mėlynąjį augimą, mėlynąją raidą. Ir e, ultraperiferinių regionų energetiniai raida turėtų būti vienas iš pagrindinių ES prioritetų. Mes suprantame, kad yra sutarčių dėl kitų e, temų, Aš bendrai pritariu šiame pranešime pasirinktoms pagrindinėms mintims. Mes akivaizdžiai matome, kad trūksta ryšio tarp regionų politikos ir sanglaudos politikos, o visa tai galėtų atnešti naudos e, tokiausiams regionams. Tiesą sakant, e, pranešimo projekte yra e, orientuojamas į atskirus sektorius ir norėčiau dar šitą pasakyti apie priekybos politiką. E, ir girdžiu, kad labai daug kritikos yra išsakoma dėl laisvos prekybos sutarčių. Aš nesutinku su tuo, kad yra e, siūloma taikyti e, cukraus, cukranendrių augintojų paramos programas. E, Martinikoje, kaip ir kitose salose, ši tema labai jautri. Ir kai kalbame apie paramos mechanizmus, mes e, turėsime neretai taikyti išimtis, išimtinės taisyklės. Ir dabar aš prisimenu 35 ES veikimo sutarties straipsnį, kur yra kalbama apie strateginę paramą. Aš galvoju apie skirtumus. Būtina užtikrinti, kad geografinio paskirstimo e, aspektai atokiausiams regionams yra nepaprastai svarbus žmonės, kurie gerai yra susipažinę su geografinio paskirstimo principais, žino, kad yra e, skirtingų poreikių regionuose. Būtent dėl to aš ir teikiu pakeitimų šiam pranešimui ir aš tikiuosi, kad pranešėjas sugebės paremti pranešimą, kurį komitetas galės didelę balsų daugumą paremti. Labai ačiū pranešėjui, ačiū ponė pirmininkė. Thank you, thank you very much, Ms. Dėkoju, Pone Dema, Demato, žodis Jums. Dėkuoju, pirmininkė. Noriu padėkoti kolegai už pranešimą. Manau, kad yra labai svarbu išspręsti tuos e, iššūkius, politinius iššūkius, su kuriais susidūrė dauguma regionų. Ir e, regionai dėl to, kad jie yra nutolę, atokus, e, yra izoliuoti, dėl įvairių geografinių e, aplinkybių susiduria su sunkumais. E, jie kūrė įvairius produktus, tarp jų, pavyzdžiui, žemės ūkio produktus iš savo gamtinių išteklių. Kolega teisingai pastebėjo, kad reikia e, 349 straipsnį interpretuoti plačiai ir e, šiems regionams jų žemės ūkio e, produkcijai taikyti palankų požiūrį. E, jūs e, kalbate apie e, mėlynos politikos metodą, kuris yra labai turintis labai didelį potencialą augimui. Mes kalbame apie 6 milijonus žmonių, kurie dirba mėlynoje ekonomikoje. Ir mes taip pat kalbame apie 500 milijonų eurų pagaminamų per, generuojamų per metus iš šito sektoriaus. Mes turėtume e, nuolat kalbėti apie e, taip vadinamą mėlynosios e, ekonomikos augimą, tačiau turime nepamiršti ekosistemų ir nesukelti grėsmės jų gyvavimui. Taigi, Mes e, turime mažinti e, atliekų jūroje kiekį iki 2020 metų. Mūsų tikslas yra sumažinti tai 30 procentų. 80 e, procentų visų atliekų jūroje yra sukuriama sausumoje ir tai yra susijęs su žvejybos mhm. ir jūros politika. Daugelis ekosistemų E, yra artimai susijusios su melinaja ekonomika. Mes e, galime pažeisti ją. Aš tikrai palaikau kolegos e, atliktą darbą. Dėkoju. Ar yra dar norinčių pasisakyti? Jei ne, tai suteiksiu žodį Europos komisijos atstovui. Pone, žodis jums. Noriu padėkoti e, jum, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Omaržy už pranešimą. Jis pats pasakė, kad tas pranešimas e, labai deramų laikų, kitą savaitę bus forumas skirtas atokiausiams regionams. Taip pat noriu padėkoti tiems e, parlamentarams, kurie yra Europos parlamente iš atokiausių regionų. Iš tiesų reikia dabar įvertinti situaciją, kaip įgyvendinamas tas garsusis 349 straipsnis. Ir mm, kadangi yra teisingumo teismo sprendimas, noriu taip pat pasakyti, kaip komisija iki šiol tą straipsnį taikė. Komisija yra pateikusi pasiūlymų e, skirtų tom specifiniam priemonėm, e, tokiam regionam tiek 349 straipsnio pagrindu arba uh, Mm, teisinių pagrindų, e, kuris yra ne tik šis straipsnis, bet ir mm, kitas sutarties straipsnis. Kokia be būtų e, teisinė bazė tų pasiūlymų, kuriuos mes pateikėme, ar mokesčių, muitų, transporto, tarptautinės priekybos, ar, ar kitų sričių politika, kokie bebūtų komisijos pasiūlymai šiuose srityse, negalime sakyti, kad komisija nieko nedarė. Ta reikia pabrėžti, kad komisija dirbo ir planuoja ir toliau dirbti. Pranešėjas mini pranešime, teikdamas, kad taip priemonės yra, bet jų nepakanka ir pranešės yra ko gero teisus, ponė e, Kitsu yra e, koordinatorė e, atokiausių regionų klausimais komisarų kolegijoje ir siekia, kad būtų atsižvelgta į šių regionų specifiką ir taip pat, kalbant ir apie tarptautinės prekybos susitarimus, komisarę Malštrom ir kalbant apie tą sritį, už kurią atsakinga, atsakingas komisaras Vestager, e, yra vis labiau atsižvelgiama į tokių regionų specifiką. Ir kolegos, kurie derasi su Merkosiur šalimis, jau kreipėsi į komisiją, e, prašydami daugiau informacijos apie tokiausius regionus, kad galėtų e, per tas dėrybas įtraukti ir tų regionų poreikius. E, taigi komisija vertina esamą situaciją ir pasiūlys naują strategiją skirtą tokiausiems regionams. Tai bus kaip ir nauja pradžia. To nori ir komisijos pirmininkas. Nori, kad komisija paskelbtų ambicingą ir novatorišką komunikatą šiuo klausimu. Norėčiau jum pacituoti, bet nelabai randu pasižymėjusi, bet bet kuriuo atveju sakoma, kad ta naujoji strategija turi būti novatoriška ir pozityvi. Ir komisija iš tiesų e, ir dirbs tą linkmę. Kalbant apie atokiausius regionus, jiem kyla daug iššūkių ir galbūt sąjungos politikoje nepakankamai tuos iššūkius primam domėm ir nepakankamai vertiname tuos atokiausius regionus. Energetika, žiedinė ekonomika ir kitos rytis e, yra svarbios, kad regionai užimtų deramą vietą. Tie atokiausi regionai taip pat turėtų būti skatinami uh, siūlyti projektus, kurie galėtų būti jose įgyvendinami, kalbant apie Europos strateginių investicijų fondą, tai yra jau tokių projektų pasiūlyta Prancūzijos vystimosi agentūra, Reunionė, taip pat yra siūlomi projektai ir iš tiesų laukiama tų projektų kuriuos būtų galima finansuoti iš strateginių investicijų fondo. Kalbant apie naują finansinį laikotarpį, tai čia aišku bus labai svarbu tą atnaujintą regionų strategiją Kaip jau minėjau, kitą savaitę bus forumas skirtas atokiausiams regionams. Ir tai yra labai svarbus momentas, nes tai atviros diskusijos visiems įmanomiam partneriam, tai konsultacijos dėl naujosios e, tokių regionų strategijos ir mm, tos konsultacijos iš tiesų labai svarbios. Jos ženkliai prisidės prie diskusijų, o strategija bus uh, tvirtinama rugsėjo pabaigoje. O metų pabaigoje bus atokiausių regionų e, vadovų susitikimas. Mm, taigi dar kartą noriu padėkoti pranešėjai už pranešimą ir jei kyla e, kokių klausimų, tai mes esame pasirengę juos atsakyti. Maržai, mm, dėkoju. Ar galėtumėte atsakyti, ponė? Maržai, ačiū. Pone pirmininkė, dėkoju visiems kalbėjusiems už diskusiją. ir kolegos turbūt man atleis, kad e, aš pabandysiu gal iš karto jau kažką atsakyti, bet aš dar palauksiu taip pat, e, kol e, Europos komisija aiškiau suformula savo mintis. Be abejo, aš pritariu įsitikinimui, kad daug kas vis tik tai jau yra padaryta per šią kadenciją. Mes bandome užtikrinti, kad geriau būtų taikomas 349 straipsnis. Akivaizdu, kad mes atkreipiame dėmesį į kiekvieno atokiausio regiono specifiką. Akivaizdu, kad mes sanglaudos politikoje tokius dalykus, e, į tokius dalykus atkreipiame. Ir aš e, vis tik galiu pasakyti, kad šis pranešimas be abejo, kaip jau savo žanginėje kalboje sakiau, leidžia e, kartu su komisijos narės kretų vizija išsakyti, ką mes manome apie tokiausių regionų uh, E, specifinę kultūrą ir norime, kad apie tai būtų kalbama visoje komisijoje. Pirmininkas Junkeris jau e, kalbėjo apie tai pirmininkų konferencijoje ir aš žinau, kad bus pateiktas specialus pareiškimas, ne, dabar kaip tik jis yra rengiamas. šiame pranešime mes kalbame apie įgyvendinimą. Ir aš manau, kad mes galėsime eiti į priekį, jeigu parengsime gerą apžalgą visų pirma. Tai jau pasversime, kas padaryta ir ką dar bus galima padaryti. Nes tai nebuvo padaryta dėl atsiradusių tam tikrų kliūčių, apribojimų. Ir uh, sunkumų, kurių dar nesugebėjome išsklaidyti. Daugelis iš jūsų pagristai kalbėjote apie būtinybę e, tiems atokiausiams regionams investuoti į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Ir aš galiu pritarti tokiam, tokiai minčiai. Tarp mūsų yra labai daug mąstančių, kad mes galime rasti sprendimą per mokslinius tyrimus, per inovacijas. Taip pat mes turime rasti priemonių, kurios leistų veiksmingai sureaguoti į skirtingas programas, kurias diegia Europos komisija. Pirmiausia, galvoju apie Horizontą 2020. Jūs taip pat žinote, kad šiandien vis dar iškyla nemažai kliuvinių dėl įvairiausių priežasčių ir todėl tie atokiausi regionai negali pasinaudoti turimų fondų taip, kaip būtų e, potencialiai galima ir šiuo klausimu reikėtų padirbėti. Kaip jūs sakėte, iššūkiai yra labai gausus, yra labai dideli ir manau, kad e, turime išsikelti strateginius tikslus atokiausiams regionams. Tokiu būdu, kaip jūs sakėte, bus galima rasti atsakymus į tuos iššūkius. Tarp jų yra ir vadinamasis mėlynasis augimas ir okeano apsauga. Norėčiau pabrėžti, kad Europos Sąjungai e, naujų e, uždavinių įsprendimas, naujų uh, sienų žmonijos, iš žmonijos perspektyvos atradimas yra nepaprastai svarbu. Bet e, galiu pasakyti, kad tai yra labai didžiulis uždavinys ir investicijos į mėlyną į augimą e, yra reikalingos tam, kad regionuose būtų užtikrintas užimtumas ir ekonomika auktų. Energijos, energetikos srities uždaviniai taip pat e, turi būti išspręsti. Reunionė, pavyzdžiui, gyvena milijonas gyventojų, tai yra daug žmonių. Ir jis galėtų būti energetiniu požiūriu autonomiškas. Pagalvokime apie tai, kad ten visus metus šviečia saulė, yra labai daug vėjų, labai daug vandens jėgos, geoterminių šaltinių yra nemažai ir labai konkrečiai Reunijono salose būtų galima užsitikrinti energetinę autonomiją. Ir tai pasitarnautų kaip pavyzdys daugeliu kitų salų ir galbūt net ir kitiems pačios Europos žemyniniams regionams. Taigi tie e, iššūkiai uždaviniai yra labai e, gausus ir mes turime suprasti, kad greta pareiškimų ir įvairiausių virtualių strategijų mes turim rasti konkrečių veiksmų galimybių. Pirmininkas Junkeris visai neseniai pasakė, kad be abejonės uh, turime kalbėti apie mokslų, uh, mokslo pasiekimų pritaikymą sprendžiant tų regionų problemas. Bet pirmiausia, turime įtraukti pačius regionus į tas visas diskusijas, nes be jų e, mes nerasime gerų sprendimų ir padėtis tuose regionuose tik blogės dėl daugelio vyriausių veiksnių. Taigi būtent dabar mes turime dėti pastangų, kad investicijos, e, kurių netrūksta, e, atneštų pagėdavimų rezultatų ir būtų padaryta tai, ko siekiame. Buvo pateiktas klausimas apie 349 straipsnio tinkamumą problemams, mūsų problemams problemams spręsti. Mes čia susėdome ne tam, kad aptartumėm, ar 349 straipsnis yra geras ir tinkamas. Jis egzistuoja. 349 straipsnis yra įrašytas ir ne bet kur. Pačioje ES veikimo sutartyje. Vadinasi, jis E, yra e, norma, norma. Jis yra daug kitų teisės aktų viršinti normą. Ir diskusijos, kurios vyksta po tokiausius regionus, turi būti pagristos tos straipsnių, nes tas sutartis yra sutartė ir jis turi, bū, e, turi būti rašytas e, ir juo remiantis turi būti dirbama šiandien. ES komisija Kaip ir visos kitos institucijos, pavyzdžiui, Europos taryba ir parlamentas, turi taikyti tą straipsnį, neperžengdami apibrieštų ribų, o tas ribas nustatė Teisingumo teismas ir Europos bendrija. Taigi toks dabar yra mūsų uždavinys, nei daugiau, nei mažiau. Kalbame, kad reikia pritaikyti straipsnį, kuris yra uh, įrašytas į ES e, Lisabono sutarties, e, Lisabono sutartį. Bet jeigu aš teisingai supratau kolegą iš e, AKR, iš esmės e, mes e, turėtume jo nuomonę net išplėsti šį regiono taikymą. Jis sako, kad tas e, straipsnis turėtų būti taikymas ne tik atokiausiams regionams, bet ir kitiems ES regionams. Ir aš manau, kad galbūt mes šiek tiek viršijame būtinybę pri, mm, taikyti tą straipsnį, nes turime vis tik pagalvoti apie atskirų regionų e, geografinės, ekonominės ypatybės. Ir manau, kad pirmiausia, regionų Europoje reikia būtinai diferencijuotais taikyti turimus straipsnius. Todėl aš dabar kalbu apie tai, kad ES reglamentai turi būti pritaikyti visur vienodai ir nesvarbu, ar mes kalbam apie kalnų regioną, ar apie jūrų regioną, ar apie salą. Lygiai tą patį galime pasakyti apie regionus, kurie yra uh, E, kurie turi labai silpnus ryšius su žemynu. Visi tie regionai nusipelno ypatingų priemonių. Todėl 349 straipsnis ir yra skirtas vadinamiesiems ultraperiferiniams, atokiausiams regionams, kuriuose, kurie turi pakankamai ypatybių leidžiančių įgyvendinti tame straipsnėje numatytas sąlygas E, Europos teisingumo teismas be to tas sąlygas dar tiksliau apibrėžė. Su čia sėdinčiu kolega aš visiškai sutinku. Taip pat sutinku ir su kolega Damatu, kuris labai gerai pasisakė apie salas, apie tropinių regionų problemas apie žuvininkystę, apie turizmą ir panašiai. Aišku, kad mes galėtumėm visus tos dosijai pastumėti į priekį, mes turime iš anksto pasistengti, kad šiandien būtų galima deramai įvertinti, kokiu mastu 349 straipsnis jau yra įgyvendintas. Jis yra įgyventas, tai yra palanku, bet nepakankamai. Be to, mes turime galvoti apie tai, kas jau yra padaryta ir turime raginti visus eiti dar toliau. Dėl e, priekybos politikos, mėlyjei kolegos, mes um, dar turime siekti kompromisų diskusijose. Akivaizdu, kad aš čia nekalbu apie būtinybę nuginčyti, nors gal kitose susitikimuose aš bandyčiau tą padaryti e, Europos prekybos politikos ypatybių, bet čia mes kalbame apie bendras sutartis. Kai prekybos sutartis yra įgyvendinamos, tų regionų interesai neturi būti paukoti. Kitų didesnių interesų labui Turi būti rasti kompromisai, kurie leistų trapiems gamybos sektoriams tuose regionuose e, išgyventi. Todėl galiu tik pakartoti, kad tokia pozicija Europos komisijoje šiandien sulaukia vis daugiau ir daugiau paramos. Neseniai e, buvo pasirašta sutartis dėl cukraus tarp ES ir Vietnamo ir galėjome iš karto e, labai konstruktyviai, nors ir sunkiose diskusijose, susitarti dėl tam tikrų garantijų, e, kad reuniono cukranendrių augintojai nenukentėtų. Visai neseniai su komisijos nare Malmström ir e, prašant Europos parlamentui buvo pasirašytas susitarimas su Ekvadoru ir mums pavyko užtikrinti tam tikrų saugiklinių straipsnių. Aš noriu labai padėkoti Alde frakcijai, kurie dėjo labai daug pastangų, kad būtų pasiektas sprendimas ir kompromisas. Ir e, būtent tokioje dvasioje mes veikiame šiandien. Ir manau, kad šiandien Europos komisija e, pritars įsitikinimui, kad visų pirma į dėrybas dėl priekyb, laisvos priekybos sutarčių reikia įtraukti mūsų gamintojų interesus. Ir mes e, kitaip galim pasakyti, kad nepasirašysime jokių sutarčių. Taigi tiek, ponė pirmininkė, aš galėjau pasakyti. Jūs e, jau patikslote kalendorių ir aš su dideliu sudomėjimu lauksiu jūsų pakeitimų. Esu įsitikinęs, kad bus rastas plataus masto susitarimas mūsų komitete, kad mes galėtumėm patvirtinti, jog šis parlamento komitetas remia atokiausius regionus. Labai ačiū. Pakeitimų pateikimo terminas yra balandžio 10 pirmadienio, e, pirmadienis 12 valanda. Tada balsuosime gegužės mėnesį. Dabar norėčiau padaryti 15 minučių per traukėlę, e, nes lauksime pono Katainen, komisijos vicepirmininko, kuris turi čia pasirodyti 4.30.

Ladies and gentlemen, dear colleagues, may I ask... Gerbiami kolegos, prašome susėsti. Tęsime posėdį. Ir kitas mūsų darbo atvarkės klausimas. Man didžiulė garbė. Noriu pasveikinti poną Jurkį Katainen, komisaras E, komisijos pirmininko pavaduotojas atsakingas už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą. Ir šiandieną jis su jumis pasidalins e, nuomonėmis apie pasiūlymą e, dėl Europos investicijų, jo taikomumo iš tai-, taikymo laikotarpio išplėtimą. Ir taip pat tikimės, kad mums papasakos E, nuomonę, savo nuomonę apie struktūrinius fondus ir e, Europos strateginių investicijų fondą ir taip pat atsakys į regijų komiteto narių klausimus. E, šiandieną keičiamės nuomonėmis, kaip atlikdami savo pareigas, tai yra atlikdami šio komiteto tikrinimo pareigą. Uh, Taigi dabar suteiksiu žodį ponui Katainen, paskui suteiksiu žodį koordinatoriams. Dėkoju, ponia pirmininkė, gerbiami parlamentarai, dėkoju už tai, kad pakvietėte mane čia, kad aptartume EFSI fondų ateitį, kaip tai veikia ir ką reikia pakeisti, kad EFSI atliktų savo funkciją, skatinant ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. EFSI jau veikia pusantrų metų, atrodo veikia puikiai. Visose 28 valstybėse narėse yra kofinansuojamų projektų, kurių vertė maždaug yra 32 milijardai eurų. Kofinansavimas reiškia e, paskolų ar kapitalo ar infrastruktūros projektų e, kofinansavimas ir pramoninių investicijų e, finansavimas arba E, finansavimas e, lėšų skirtų smulkiam ir dviem verslui. Mes e, mobilizuosime apie 170 milijardų investicijų, taigi iš principo 32 milijardai EFSI finansavimo uh, sukurs 170 milijardų e, eurų lėšų tikrų investicijų. Taigi manome, kad e, ypač sėkmingas buvo smulkus ir rytinio verslo finansavimas. Ir EFSI, per EFSI e, smulkus ir vidutinis verslas finansuojamas pasitelkiant tarpinius bankus tarpininkai gali būti ir nacionaliniai skatinimo bankai arba rizikos kapitalo fondai arba bet koks kitas tarpininkas. Turime susitarimus tarp bankų ir tarpininkų ir Europos investicijų fondo, kuris gauna paramą iš EFSI beveik visose valstybėse narėse. Ir jų turime daugiau nei 200. Tai e, suteikė finansavimą maždaug 400 tūkstančių Europos smulkių, smulkių ir vidinių įmonių. Ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl mes nusprendėme daugiau išteklių e, skirti smulkiam ir vidiniam verslui nes atrodo, kad MVI finansavimas daugiausiai ir yra problematiškiausias. Kalbant apie geografinį paskirstimą, kaip žinote, EFSI e, net nėra kažkokio aiškaus geografinio e, paskirstimo. Atrodo, kad fondas veikia labai neblogai, kalbant apie geografinį paskirstimą norėčiau Jums uh, papasakoti, kas yra didžiausias naudos gavėjas. Pirmiausia, Estija. Pasižiūrėkime, koks yra EFSI poveikis uh, pagal BVP. Bulgarija numeris 2, uh, Ispanija, Lietuva 5, Portugalija 6, 7 Graikija. Ir toliau ta šalis, kuri man labiausiai žinoma, geriausiai žinoma. Uh, Tačiau vis dar reikės dirbti e, su šiuo geografinio paskirstimo klausimu, nes yra tokių šalių kaip, pavyzdžiui, Rumunija, kuri iš EFSI daug naudos negavo, arba Malta, Kipras. Aš buvau Rumunijoje ir daugelį kitų valstybių narių. Tačiau jeigu palygintume Bulgariją ir Rumuniją kaip kaimynės, Bulgarijoje jau yra trys susitarimai dėl MBI finansavimo, tarp jų e, ir keli kiti projektai. E, o Rumunijoje joks bankas neparodė noro pasinaudoti ESFI fondu E, finansuojant MVI. Kai paskutinį kartą lankiausi Rumunijoje, aš kreipiausi į didžiausių bankų generalinius vadovus ir paklausiau, kodėl e, jie nenaudoja šitos funkcijos. Jie pasakė, kad tiesiog MVI finansavimui nėra paklausos. Aš to labai sobėjojau, nes jeigu taip būtų, tai jie būtų vienintelė tokia Europos šalis. tačiau dėl kažkokios priežasties jie mano, kad e, tokio poreikio nėra, o mes negalime jų priversti, tiesa. Pasižiūrėjus į EFSI ateitį, tai turime atkreipti dėmesį geografinį pasiskirstimą. Čia e, vaidmenį atlieka techninės konsultacinės e, tarnybos. Buvo paskirsta, pask, pa, pa, paskirta daugiau žmogiškų išteklių į vietinius skyrius. Taip pat e, skirta daug techninės e, pagalbos ir konsultavimo. Žinote, kad e, valdžios institucijos nebūtinai turi reikiamų pajėgumų projektams, E, sukurti. Tačiau taip pat, kai pasižiūrime į kitą galimybę, e, o tai yra Europos, e, kitų ES lėšų kombinacija, tai matome, kad kito, kitos priemonės kaip Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė arba struktūriniai fondai kartu su EFSI yra labai galingi. Uh, Mes norėtume palengvinti situaciją patiems regionams, kad jie galėtų sujungti įvairius finansavimo šaltinius, jeigu to norėtų. Todėl mes pasiūlėme omnibus reglamentą, kuris padeda nacionaliniams ir regioniniams valdžiom, valdžios institucijoms tuo pačiu metu naudoti struktūrinius fondus. Ir padėti jiems pasitelkti jau rinkoje egzistuojančius privačius išteklius. Ir tai priklauso tik nuo jų, ar jie naudosis ES ištekliais ar ne. Viena pagrindinė e, vertybė kurią užtikrina EFSI, tai yra papildomos vertės kūrimas. Šis fondas veikia labai gerai, tačiau turime užtikrinti, kad ateityje tai vyktų dar geriau negu kad iki šiol. Taigi, kalbant apie FC 210 e, pasiūlymą, mes siūlome, kad visi investicijos uh, sprendimai, kuriuos priima EFSI vadovai, būtų pristatyti viešai, būtų paaiškinta, kodėl buvo parinktas konkretus projektas. Manau, kad mes visi manome, jog visų pirma EFSI neturėtų dubliuoti e, Europos investicijų banko funkcijų. Ir e, antra, e, jie neturėtų pritraukti privat, privačių išteklių, nes mes nenorime konkuruoti su privačiu sektoriumi. Tuo ir apsiribosiu, nes norėčiau palikti laiko e, nariams užduoti klausimus ir komentarus. Mums labai įdomi ir jūsų nuomonė ir aš esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus, jeigu tik galėsiu. Taip. Ačiū. Dabar pradėsime klausimų atsakymų sesiją. Aš pradėsiu pirmiausia nuo koordinatorių. Pone Novakov, jūs būsite EPP koordinatorius, taip? Pone Novakov, aš e, būsiu tiesiog kalbėtojas. Pone vicepirmininkė, labai ačiū už e, jūsų kalbėtoją pasisakymą, už jūsų dalyvavimą. Be abejo, visada e, džiugu, kad turime galimybę diskutuoti ir kalbėti, ypač kai pasižiūrime į E, jūs, kai girdime iš jūsų apie omnibus pasiūlymą, tai yra vienas iš e, svarbiausių e, jūsų kadencijos pasiūlymų ir labai sukoncentruotas. Keletą kartų minėjote sinergiją tarp EFSI ir ESIF ir Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę. Jūs sakote, kad tai yra įmanoma, tačiau jūs raginate, kad regionai pasistengtų uh, su, ap, tai apjungti skirtingus finansinius išteklius. Aš manau, kad mes susidurėme su kliūtimis. Pavyzdžiui, valstybės pagalbos taisyklė. Pavyzdžiui, EFSI finansavimas neturėtų padengti valstybės pagalbos taisyklės, o ESIF turėtų. Gal galėtumėte mums pateikti daugiau informacijos apie tai, nes daug kolegų iš mano rinkiminės apygardos sakė, kad jie stengia paaiškinti e, vietos valdžios institucijoms, kaip jie galėtų gauti daugiau finansinės paramos. Dėkoju, ponė Krail. Dėkoju, pirmininkė, gerbiamas Katainen. Aš e, esu e, pranešėja e, rengianti omnibus reglamento pranešimą savo komitete ir turiu pasakyti, kad E, kai e, sujungi EFSI ir ESIF ir lyginė juos ir e, sukūri sinergiją, tai galima pasakyti labai aiškiai, kad EFSI turi visiškai kitokią kryptį nei ESIF lėšos. ESIF lėšos yra, yra sanglaudos lėšos skirtos socialiniai ir ekonominiai sanglaudai, o ESFI nori užtikrinti, kad vieš, viešos lėšos būtų priim, e, e, prieinamos e, visiems ir kad nebūtų investuojamos privačios lėšos. Tai yra visai kiti kriterijai, visiškai nesusijęs su sanglaudos politika. Ir tai yra tas sunkumas. Na, jeigu na, nori sujungti abu fondus ESIF ir ESIF. Ir iš principo būtų protinga, jeigu valstybės narės norėtų, kad kai vykdomi projektai pagal sanglaudos politiką, kad jie būtų finansuojami iš EFSI. Ir tai labai sudėtinga priemonė, taip, tačiau e, realybėje nelengva jį ir įgyvendinti. Ir aišku, e, Yra nemažai, nedaug valstybių narių, kurios e, tai daro. Jos skundžiasi, kad yra per sunku tai padaryti. Todėl komisija pateikė savo pasiūlymą, dėl, dėl, su kuriuo mes irgi dabar dirbame, siekdami užtikrinti, kad ateityje būtų įmanoma, esant tam tikrom sąlygom ir e, patenkinant tam tikrus kriterijus, e, kiek įmanoma paprasčiau pritaikyti šitas priemonės. Dabar turime pakankamai galimybių, dirbant kartu su komisija bent jau rasti bendrą kryptį, e, pagrindinę e, pagrindinį teisinį dokumentą. Tačiau e, didžiausia nerima man kelia ta kombinacija, kurią jūs pasiūlėte dėl to, kad reiktų panaudoti struktūrinius fondus, esi fondus ir skirti lėšas ir iš valstybių narių ir valstybės narės per centralizuotą kažkokią instituciją e, gauna pinigus iš Europos komisijos. Ir komisija sako, kad e, e, turi, bus pritaikomos tokios priemonės, kurios dar EFSI reglamente nėra iki galo aprašytos. Ir dabar apie tai yra diskutuojama ir E, sprendžiama dėl e, bendro sprendimo prieimimo procedūros. Tačiau turiu pasakyti, kad dabar yra neįmanoma to pritaikyti. Taigi, nepriklausomai nuo to, ar e, nebūtų gerai, jeigu mes tiesiog paprastai naudotume tuos pinigus kaip anksčiau, be jokių papildomų procedūrų ir be jokių procedūrų, kad komisijai būtų atgal atiduodami pinigai už tuos projektus, kurie jau valstybės narės yra vykdoma. Aš suprantu, kad yra baiminasi, kad kažkokioje X ar Y šalyje 10 ar 15 milijardų eurų SF lėšų bus neiš, neišdalintos ir tada tos lėšos pateks į valstybės narės finansų ministeriją. Ta, šiame komitete, nie, e, mūsų komitete niekada tai nebuvo laikoma gerai ir e, to komisija nori išvengti. Tačiau bendrai noriu paprašyti komisijos štai ko. Jeigu jūs laikysite šitos pozicijos, tai pateikite naują pasiūlymą, kad FC 2.0 reglamente buvo, būtų labai aiškiai numatytų, numatyta, ką, a, a, kaip abu teisėkurininkai vienas su kitu galėtų tartis ir e, kiek, kokiamis sąlygomis galima būtų gauti tą finansavimą ir kokią procedūrą reikia organizuoti valstybėse narėse, kad jos galėtų dalyvauti šiuose fonduose. Aš žinau, kad prieš porą metų kai kuriuose valstybėse narėse buvo problemų dėl to, kad e, ESIF nebuvo tinka, pakankamai išnaudojamas, tačiau situacija labai pasikeitė. Ir dabar valstybių narių vyriausybės norėtų. Uh, panaudoti kitų fondų lėšas, tačiau nebuvo taip paprasta. Ir aš dar kartą pakartosiu, kad sanglaudos politika yra svarbi priemonė, kuri e, ypatingai svarbi šiais e, laikais, kai labai kritikuojama Europos Sąjunga. Tuo galime parodyti, kad Europos Sąjunga turi politinius tikslus, juos gali gyventi kartu su piliečiais. Ir jie yra jaučiami ir vietoje, žmonės jaučia e, to padarinius, kad ES ateina į jų gyvenimą ir sunkiais laikotarpiais padeda. Tai yra savaime Europos vertybė, kai mes e, stengiamės kiek įmanoma efektyviau ir skaidriau gyvendinti šitą e, priemonę. Ir aš e, nenorėčiau kažkokių didelių kampanijų, kad pirmiausia esi lėšos būtų gražinamos komisijai, o po to tik tais žiūrima, ar situacija pagerėjo. Manau, kad tiesiog regionai galėtų iš karto panaudoti tas lėšas tinkamai. Uh, Aš nelabai palaikau pozici šitą poziciją ir mes pateikėme daug pakeitimų. Ir regionų komitete daugelis narių tuos pakeitimus palaiko. Aš norėčiau, kad komisija reaguotų atitinkamai ir E, neužsispirtų, kad konkrečiai taip turėtų būti įgyvendintas jų pasiūlymas. Ačiū. Continue, Dėkui, toliau tęsėme, ponas Liuer. Dėkui. Dėkui, kad gerbiamas komisaras atvyko šiandien į mūsų posėdį. EQR er frakcija džiaugiasi, kad bent jau kai kuriuose srityse jaučiame uh, kad finansinė krizė baigėsi, bet dar yra ką daryti. Nedarbo lygis ES labai aukštas, ilgalaikių bedarbių skaičius du kart didesnis negu 2008 metais. Ir vienas iš sprendimų, problemų sprendimų būdų yra galimybė gauti finansavimą ir čia Europos investicijų banko vaidmuo svarbus, svarbus teikiant finansavimą smulkiam ir vidutiniam verslui. Džiaugiamės, kad daugiau dėmesio tam bus skirta SMI, e, smulkaus ir vidutinio verslo finansavimui skirtos specialios programos. To džiaugiamės. Bet e, ne viskas yra gerai. Žinote, kad Europos investicijų banko svarbus partneris yra Jungtinė karalystė, turinti 16 procentų e, kapitalo. Ir turint tai galvoje, noriu paklausti, ar įmanoma, kad ir toliau uh, bus tie ryšiai tarp ES ir e, tarp Junktinės karalystės ir Europos investicijų banko. Ponas Omaržė. Uh, Dėkui, ponė pirmininkė. Mes jau turėjome galimybę pono Jungerio planą aptarti. EFSI, ESIF, e, ne visuomet žmonės susiorientuoja, apie ką čia kalbame. Aš kalbėsiu apie struktūrinius fondus ir apie pono Junkerio planą, kad aiškiai žinotume, kas yra kas. Aš jau sakiau, kad iš principo mes, aš neprieštarauju tam planui. Tikslas to plano tokį augimo šoką, augimo didelį stimulą, mm. su, stimuliuoti augimą ir, ir tas stimuliavimas turėjo pasireikšti per investicijas. Ir to plano vienas svarbiausių dalykų yra greitis, galimybė greitai veikti čia Europos parlamente mes kalbame apie reglamentus, apie kitus, apie kitas teisinės priemonės, bet turime siekti, kad tas teisingumo siekis ir, ir teisėtų priemonių naudojimo siekis nelėtintų mūsų veiksmų, nes galimybė greitai veikti labai dažnai mm, yra galimybė užtikrinti priemonių veiksmingumą. Mes regionų komitete sakėme, kad mums labai svarbi sanglaudos politika, kurios tikslas užtikrinti regionų tolygų vystimasi ir 350 milijardų eurų e, tam buvo numatyta. Ir nuo pat pradžių mes sakėme, kad labai svarbu skirstantas lėšas naudoti geografinį paskirstimo kriterijų, kad užtikrintume tokį daugmaž vienodą lėšų paskirstimą tarp regionų. Ar galėtumėt pateikti mūsų komitetui informaciją apie tai, kaip tos lėšos yra paskirstytos, atsižvelgiant į regionų kategorijas? Žinote, kad Europos regionai yra suskirstyti į kategorijas, yra divergenciniai, pereinamojo laikotarpio išsivystė regionai ir taip pat yra. Mm, norėčiau paklausti, kiek lėšų gavo mažiausiai išsivystę regionai, tie pereinamojo laikotarpio regionai ir labiausiai išsivystę regionai. Norėtume tokios informacijos, kad žinotume, kaip tos lėšos pasiskirsti. O šiaip tai uh, džiaugiuosi, kad komisija uh, veikia konkrečiau ir, ir planuoja konkrečiau labiau atsižvelgti, e, planuoja ateityje labiau atsižvelgti į tuos e, geografinio paskirstimo konkrečius kriterijus. Taip pat labai svarbu visiems žinoti, kad galima gauti techninę paramą ir jei tos techninės paramos neužtenka, tai vietos valdžios institucijos gali e, prisidėti prie tos techninės paramos. E, Pone Demato. Dėkui, pirmininkė. Tai, ką komisija sakė, atrodo labai patrauklų. Bet neužmirškime mm, štai ko prieš 18 mėnesių Išklausėme pristatymą, kur buvo kalbama apie papildomumą, darbo vietų kūrimą, MVI finansavimą. Pirmininkas Junkeris, kalbant apie EFSI, sakė, kad ne Europa turi užtikrinti darbo vietas, tai turime apsispręsti, kur mes einame. Europos audito rūmai sakė, kad tas sverto efektas, kurio tikėjomės, ko gero buvo per daug išpūstas, per daug buvo tikimasi iš to sverto efekto. Kai turime lėšas projektui, tai mm, yra viena, bet jaučiame, kad yra ir netiesioginis MVI finansavimas kažkokiais spekuliaciniais pinigais, ieškant, norint gauti tokį trumpalaikį pelną. Tai ar iš tiesų tai yra ta parama MVI, kurios norime? EFSI Europos strateginių investicijų fondas, e, jo veikimas buvo pratestas. Norėčiau paklausti gerbiamo komisaro, kokio augimo, kokio ekonomikos augimo mes tikimės. Dažnai kalbame, kad reikia užtikrinti tvarų augimą. Bet iškastinio kūro naudojimas ir su tuo susijusi tarša. Ar komisija negalėtų paskelbti visos informacijos, taip pat ir poveikio vertinimų, kurie buvo atlikti ir paaiškinti kiekvieno finansuoto projekto e, vertę ir tą papildomumą, kurio buvo tikimasi. Labai tikiuosi, kad galėsime gauti iš komisijos tuos bendrus statistinius duomenis apie EPSI veikimą, taip pat apie išduotas paskal, paskolas, taip pat ir tarpininkų dalį. ir tikimės, kad gausime daugiau skaidrios informacijos apie tai, kiek lėšų gavo finansiniai tarpininkai ir kiek galiausia lėšų kiekvienam projektui gauna galutinis naudos gavėjas. Ačiū. Dar šeši nori pasisakyti, jau dabar septyni. Gal teskim klausimus, o paskui jūs galėsite atsakyti. Pone Westfald pirmiausia. Ačiū pirmininkė. Nedaug noriu pasakyti, nes kolegė Krievis labai daug jau pasakė apie būkštavimus. E, ir ji buvo pranešėja pranešimo apie miestų darbo atvarkę ir taip pat gerai apžvelgia, kaip mes įsivaizduojame ateities anglaudos politiką. Ir uh, E, išsakė visą tai, kas e, mums visiems ir man guliant širdies. E, aš tik tais norėčiau paminėti tik tais vieną prieštaravimą. Komisarė Katainen, jūs apie tai užsiminėte, kad kai kalbame apie sanglūdos struktūrinę politiką, pastaraisiais metais Baltojoje knygoje komisijos pirmininkas Junkeris e, mini ketvirtą scenarijų, kuriame galime įskaityti, jog e, egzistuoja konkrečiai tas vaizdas, kurį minėjo kolegė. E, tai yra, kad sanglauda ir struktūrinė politika dabar yra ant kortos kai bus skiriamos lėšos iš EFSI. Ir taip pat skaičiau Jūrovos interviu, kuriame jis sako, kad apskritai sanglaudos politika yra kvestionuojama ir per, per kitą laikotarpį vargu ar ji bus. Dėl to, kad E, kiekvienas pilietis Europoje e, turi patirti kažkokią naudą iš ES būtent per šitą fondą, per sanglaudos fondą. Ir Dabar mes kalbame apie tokį, e, tokią priemonę, kuri gali sužlugdyti Europos politiką. O dabar, kalbant apie miesto darbo tvarkę, tai žinome, kad yra tokių miestų, kurie apskritai neturi jokių šansų. Ne tik mažus, maži ir vidiniai miestai. Manau, kad reiktų labai aiškiai taip e, šitą susirūpinimą išbrė, e, iškelti Ir mes atitinkamus pakeitimus esame pateikę dėl omnibus e, reglamento. Ačiū. Pone Maletič, ačiū pone pirmininkė ir sveikinu mūsų komitete pona komisijos vicepirmininką. Aš norėčiau, kad mes prisimintumėm, jog trūksta investicijų ES lygmenių. EFSI įsteigėme dėl to, kad trūko investicijų. Bet ar mums pat netrūksta finansavimo šaltinių? Pradžioje, kai buvo sukurtas EFSI, mes sakėme, kad finansavimo šaltinių nereikia, kad jų pakanka. Ir taip yra daug. Bet dabar e, trūksta parengtų projektų, projektų įgyvendinimo planų. Ką mes dabar per visą tą laiką padarim? kad būtų sukurti geri projektų įgyvendinimo metodai. Man atrodo, kad mes dabar tik tai bandom vokti iš kitų pusių, iš kitų projektų, kurie būtų finansuojami iš kitų šaltinių, aš apie ką čia kariu galvoj, e, projektai, kurie yra finansuojami iš sanglaudos politikos, taiga yra pradami finansuoti iš EFSI fondų. Ir aš manau, kad tai turėtų leisti daugiau dėmesio sutelkti į tai, kaip uh, E, pritraukti geras investicijas ir sukurti gerus vystimosi planus. Ir kaip tuos planus e, rasti kiekvienoje valstybėje narėje ir įvertinti, kas iš tiesų jau yra parengta e, praktikai ir kaip kas gali būti finansuojama iš skirtingų šaltinių. Paskui turime ieškoti tokių sinergijų, kad tie patys projektai nebūtų finansuojami iš skirtingų šaltinių. Mes turime apibriežti skirtingas projektų fazes per kurias galbūt jie būtų finansuomi iš kitų šaltinių. Tada jie galės iš tiesų padėti mūsų ekonomikai rutuliuotis ir sukurti darbo vietų. Toliau ponas Būda. Ačiū ponė pirmininkė. Dėkoju vicepirmininkė už tai, kad esate čia ir kad e, galime su jumis apie tą svarbę temą pakalbėti. Aš esu iš Rumunijos, Rumunijoje yra labai daug sunkumų ir, e, pavyzdžiui, praėjusią savaitę iš, iš Bukarešto. A, e, a, atskrido banko pirmininkas ir e, buvo e, kalbama e, apie didžiausius Rumunijos privačius bankus ir iš tikrųjų buvo paklausta, ar jie apskritai žino apie tai, kas paminėta Junkerio plane, apie minėtas priemonės, tačiau jie nieko nežino. Taip, tai yra nacionalinės kompetencijos trūkumas, tačiau iš, kita, iš kitos pusės Junkerio planas yra susijęs ir su komisija. Taigi didžiausias šalies bankas e, negali apskritai žinoti nieko apie tokį planą, apie tokius fondus. E, juk e, tame plane, su to planu susiję privatus fondai. Mes turime įspręsti šitą problemą. Taip pat turiu dar vieną klausimą. Tai susijęs su galimybė prieiti prie lėšų. E, jie, ta, tas, ta prieiga turi būti paprastesnė. Ir e, galbūt e, tai turi reglamentuoti Briselis, Briselis o galbūt tai turi padaryti vyriausybės, ar tai padaryta nacionaliniu lygmeniu, ar regioniniu lygmeniu. E, egzistuoja parengtas pagrindinis e, planas, kuris buvo patvirtintas Bruselėje ir net jeigu mes šito projekto e, kofinansavimą būtume užsitikrinę, mes turėtume gaut, pereiti daugybę įvairių etapų, procedūrų, kad iš Briuselio gautume lėšas. Ir kartais e, tai tampa jau nebetvaru, todėl e, žmonės tam priešinasi. Aš labai apgailestauju dėl to. Rumunijoje yra tokia situacija, mes neturime ir gero, gero tokių programų valdytojo. Ir Aš kalbėjausi su atstovais Briuselėje, klausiau, kodėl ta situacija yra tokia, kodėl, pavyzdžiui, nes, nesistengiame mes Rumunijoje pritaikyti Lenkijos metodo e, ir, ir sukurti kažkokią naują instituciją. Taip, e, mes susidurėme su nacionalinios kompetencijos trūkumu, neturime modelių, kuriais galėtume vadovautis, tačiau labai svarbu, ponė vicepirmininkė, tai, kad Europos, Europa išgyvena sunkius laikus ir mes turime rasti sprendimus e, su kuriomis susiduria valstybės narės. Ir tai daryti pasitelkdami Europos lė, e, fondus. Turėtume sukurti paprastesnę procedūrą, kaip pavyzdžiui Lenkijoje. Kodėl jas turi Prancūzija, Vokietija, e, jos visur turėtų egzistuoti. Taigi pagalvokime apie e, tai, kad procedūros turi būti harmonizuotos ir supaprastintos ir e, rastume visus, visur vienodos procesus, tada viskas būtų skaidru, matoma. Negali būti, kad šiandieną ES tik tais 34 e, procentai Europos piliečių žino, kokius teigiamus e, aspektus ES sukuria jų šalyje. Ir tai susiję su investicijomis į Europos, e, iš Europos fondų. Mes turime apsvarstyti šitos du aspektus, mes turime neignoruoti šitų problemų, kaip pavyzdžiui, piliečiai, kurie yra neto mokėtojai ir taip pat turime nepamiršti sanglaudos politikos, nes Žinome, kad be sanglaudos politikos negali būti ir ES. Turime nepamiršti periferinių regionų, tai yra labai svarbus ramstis. Taip pat sanglaudos politikos matomumas yra labai svarbus ir donorų miestuose, e, donorose valstybėse piliečiai turi žinoti, kur jų pinigai išeina ir ką jie iš to gauna. Tad svarbu, kad šitie pinigai kažkokiu būdu grįžtų į jų ekonomiką. E, to, pavyzdžiui, Rytų Europoje e, mhm. dirba daug Vakarų valstybėse dirba labai daug įmonių iš rytų Europos, kurios moka mažesnius atlyginimus ir panašiai. Ir e, kalbėjome su kolega iš Lenkijos, kalbėjome apie investicijas, sanglaudos politiką ir, ir panašiai. Mes negalime gyventi vienas be kito. Ir matome, kad e, kurias e, susidaro labai didelis socialinis e, skirtumas. Turime kažkaip pasiūsti šitą žinutę. Labai ačiū, ponė Nilsson. <clears throat> Ačiū, ponė pirmininkė. Nėra lengva pradėti dalyvauti diskusijoje apie nacionalės valdymo sistemas Ir dabar mes kaip tik kalbame apie, apie sanglaudos politiką ir iš komisijos aiškiai girdėjome, kad e, iš skirtingų fondų dažnai yra finansuojami tie patys projektai. Netaip jau lengva yra viską suderinti. Švedijoje regionai bando atskirti finansavimą, bet paaiškėja, kad nacionalinės savivaldybės e, e, e, institucijos nepakankamai bendradarbiauja su savivaldybėmis. E, Pavyzdžiui, kai mes e, kalbame apie žemės ūkio fondus, e, apie kitus urbanistinius projektus, iš kokių projektų jie gali būti finansuojami, gali būti, kad reglamentavimo bazės labai skiriasi. Ir e, visą laiką turime galvoti apie partnerystės principo taikymą. Ir nacionalinės administracijos institucijos turėtų geriau bendradarbiauti, pažiūrėjus, regionalinio fondo ar žemės ūkio fondo skirstimo institucijomis. Mes turėtumėm daugiau partneriškumo taikyti. Aš norėčiau pasakyti, kad čia prasme EFSI būtent pagal partneriškumo principą įpareigotų nacionalinės institucijas geriau bendradarbiauti su regioninėmis institucijomis ir pats EFSI turi būti skirtas uh, e, svarbiausiams strateginiams projektams regionų lygmenių. Ir Dažnai manęs e, apie tai klausia, kai aš su savo rinkėjais kalbu. Ir man tada būna pasakyta, jeigu jūs dabar jau negalit paaiškinti, kaip tas EFSI yra skirstomas, tai kaip galim galvoti apie ateitį. Ačiū toliau, ponas Zver. Hvala za besedo. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisijos nary, ačiū, kad atėjote į mūsų komitetą. Noriu Jūs pasveikinti E, puikiai įgyvendinant EFSI. Investicijos skatinamos ir prisidėta ženkliai prie ekonomikos augimo. Įžanginėje kalboje jūs e, kalbėjote geografiją, apie geografiją, paminėjot, kuriams valstybėms skirta daugiau fondų negu kitoms. Aš žinau, kad paskirsimo principai turi būti aiškiai apibriešti, EFSI nėra kažkoks tai solidarumo ar socialinis fondas, tačiau pagal mano turimus duomenis Ir Europos Sąjungoje 91 procentas fondų yra panaudojama senuose valstybėse narise, o naujosioms yra skiriami tik 9 procentai. Žinoma, e, finansų įsisavinimo galimybės mažiau įsivyščiuose ES dalise yra silpnesnės negu kitose dalise. Bet ar jūs manote, kad galėtumėt padėti toms valstybėms narėms, kurios nesugeba parengti gerų projektų. E, Rumunijoje neretai tokių problemų iškyla. Tai buvo paskutinis kalbėtojas ir pask... atsiprašau, tai buvo prieš paskutinis kalbėtas, dabar dar ponas Fanistelroj. Ačiū, šiek tiek pavėlavau, tai negirdėjau vicepirmininko įžangos, labai atsiprašau. Ir turiu tik vieną klausimą. Ponas Kreila apie tai jau klausė. Pastebime nenorą Europos fondus, EFSI fondus perkelti į nacionalinį lygį, tarsi jie yra suropinami ir po to visa dėlionė susidaro, kad viską galėtumėm sureguliuoti. Tai mes dabar savo pakeitimais siūlome, kad pinigai liktų valstybėje narėje, kuria yra skirtas vokelis ir tada nacionalinė valstybė turi siekti partneriškų ryšių su skirtingais lygmenimis, kaip kad sakė ponas Nilsenas. Ir reikia stengtis užmėgsti partneriškus ryšius ir su pramonės, ir su prekybos, ir su e, valstybinio sektoriaus veikėjais. Galima sudaryti susitarimų ir pinigus galima panaudoti kartu su EFSI priemonėmis. Tokia galimybė jau egzistuoja dabartinėme reglamente, jau turime sukaupę nemažai patirties, bet e, jokios rizikos neatsiradus, visi pinigai gali grįžti į, į įvairius fondus ir panašiai. Ar gal, jeigu aiškiai yra įsipareigojama įgyvendyti tam tikrus projektus ir nusprendžiame mažinti pinigų recentralizavimą, gal tada galėtumėm uh, geresnių rezultatų pasiekti. Paskutinis klausimas ir dabar gerbiamas komisijos nariai, tikimės jūsų atsakymų ir komentarų. Ačiū. Visų pirma, dėl valstybės paramos. Bus e, pasirinkta greitoji e, ženklin e, informavimo sistema apie tai, kur EFSI projektų reikalavimai yra tenkinami, nes pagal EFSI projektus jokios rizikos valstybės paramai nekyla. EFSI turėtų būti skiriama ten, kur privačių, sektorių, privačių investicijų nėra, bet kada valstybės šaltiniai visuomeninės lėšos yra naudojamos, tada EFSI gali būti pasitelktas. Ir, kiek mes žinome, praktiškai tokie dalykai jau veikia. Taip pat labai gerai, kad dabar mes kalbame uh, apie jau egzistuojančią programą ir mes žiūrime, aš, kiek, pavyzdžiui, 18, 19 ar 20 metais bus reikalinga lėšų. Taigi mes uh, suprantame, kad uh, pagal turimus planus nebesikeis nei kiek ateities biudžetas ir uh, žinia yra pateikta tokių referencinių pasiūlymų, kurie dabar yra grinai valstybių narių ir Europos parlamento rankose. Taigi tikiuosi, kad dėl to sumažės susirūpinimas dėl e, Europos komisijos siekių ar tikslų, nes čia kalbame apie ESIF ir EFSI derinį. Mums e, nereikia nieko spausti, kad EFS ir ESIF būtų suderinti. Tie, kas nori tą padaryti, e, galės sutaupyti pinigų kitiems tikslams. Taigi iš esmės, jeigu norite išspausti geriausią rezultatą iš turimų regionų skirtų resursų, turite stengtis kuo geriau suderinti ESIF, EFSI ir kitus finansavimo šaltinius grinai struktūrinių fondų projektams skirtas lėšas taip pat. Mes suprantame, kad e, tokie projektai privataus sektoriaus nepritraukia. Tai yra vienintelė priežastis, dėl kurios mes norėjome pateikti mūsų pasiūlymą, tokį, koks jis dabar yra. Norėjome, kad regionams ir miestams būtų lengviau. Ir taip pat norėjome padėti kartais ir nacionaliniams vyriausybėms suderinti skirtingus šaltinius bet suprantame, kad nėra jokios būtinybės nepasinaudoti tokiais fondais, jeigu regionai to nenori. Mes tiesiog norime sumažinti biurokratinę naštą ir palengvinti resursų panaudojimą. Dėl sanglūdos, ponė Kreil klausė. EFS ir ESIF fondai yra skirstomi pagal skirtingus konkursus. Iš dalies taip, bet e, ne visai tiesa. EFSI, pavyzdžiui, buvo panaudotas bendram finansavimui ligoninėse Airijoje arba panašiems tikslams e, Lenkijoje. Suprantame, kad tai turės įtakos kiekvieno regiono ir valstybės raidai. Taip pat aš noriu Jums pateikti vieną pavyzdį. Tai iniciatyva, kurios mes vis dar nesugebėjome prastumti galimybė, kuri leidžia padidinti finansavimą. Visi žinome, kad e, mažos ir vidutinės įmonės e, susiduria su daug kliūčių ieškodamos finansavimo. Viena iš galimybių įsteigti MVI platformą, finansavimo platformą, būtų ESIF e, fondų kaip kapitalo panaudojimas, bet to ESIF galėtų galbūt e, naudojamas kartu su privačių įmonių kapitalu. Ir toks būtų sukurtas fondas to kapitalo pagrindu, tada iš EFSI būtų išduodamas paskolos, kuris būtų paskirstos mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tokiu būdu mes apeitumėm dabartinę bankininkystės sistemą, kurioje problemų vis daugiau ir daugiau. Ir čia matome, kad EFSI fondai atliktų labai svarbų vaidmenį, stiprinant socialinį saugumą, palengvinant darbo vietų kūrimą ir pritaikant skirtingas socialinės politikos priemonės. Kaip jau buvo pasakyta, mums dar nepavyko tos struktūros realiai įgyvendinti, bet mes skatiname Graikijos, administ... Graikijos administraciją tą padaryti. Techninė parama yra nepaprastai svarbi. Tokiu būdu mes galėsime užtikrinti, kad geografinis paskirsimas tarp valstybių narių ir tarp skirtingų regionų valstybėse narėse e, vyktų atsižvelgianti visus reikalingus poreikius ir suprantame, kad tie pasiūlymai yra nepaprastai svarbus. Kartais infrastruktūros projektuose atsiranda e, subsidijavimo poreikis Ir čia ESIF fondai gali atlikti tam tikrą vaidmenį, taip pat kiti ES finansavimo fondai gali suteikti subsidijas. Tokiu būdu dalis finansavimo ateitų iš privačių fondų, dalis iš EFSI. Reikia būti labai pragmatiškiams, kad geriausiais optimaliai panaudotumėm visus įmanomus finansavimo šaltinius. dėl to, kokį vaidmenį Europos investicijų bankė ateityje atliks Junktinė karalystė. Kaip žinia, kol kas šiuo klausimu negalime nieko pasakyti, tas klausimas išlieka neišspręstas. Žinia, kad Junktinė karalystė yra viena iš didžiausių donorių Europos investicijų bankė ir tai e, iškelia klausimų kitoms valstybėms narėms, su kuriomis valstybėmis narėmis Junktinė karalystė dėrėsis dėl naujo mechanizmo. Ponas Omarsiai klausė apie EFSI paskirstimą. Jau internete paskelbėme ES žemėlapį, kuriame matosi, kiek valstybės narės yra panaudojusios EFSI fondų. Bet uh, tas žemėlapis nėra tiek tikslus, kad matytumėm, kokie kuris regionas panaudojo. Tačiau bendrą vaizdą galite susidaryti apie valstybės narės. Tai e, labai aiškiai parodo, kiek kuri valstybė narė gavo. Tarp kitko, jeigu jums labai rūpi, kokius e, projektus EFSI finansavo, tai e, jų sąrašą Mūsų interneto svetainėje galite rasti visų pasirašytų projektų sąrašas ten yra pateikiamas. Taip pat yra pasakyta, dėl kokių priežasčių buvo suteiktas finansavimas iš EFSI. Ta informacija labai gera, nes ji rodo, kaip atskiri regionai, įmonės ar valstybės naudoja lėšas ir tai iškelia minčių apie e, galimybės panaudoti tuos pinigus kitose regionuose. Viena iš priežasčių, kodėl kiti regionai ir kitos valstybės e, panaudojo ESIF labiau negu kitos, yra ta, kad paprastai e, aktyvesnėse šalise yra e, gerai tą fondą reklamuojanti institucija, administracijos dalis. Arba kai kuriuose valstybėse narėse yra savivaldybių ar netgi privačių įmonių, kurios labai aiškiai informuoja žmonės apie EFS galimybės. Negalima jokių būdų nuvertinti tokios reklamos reikšmės. Aš e, visą laiką e, keliaudamas po valstybės narės bandau išsiaiškinti, kiek uh, E, iš ES tos valstybės gauna ir kiek jos gali duoti ES. Ir palaikydami ryšį su e, valstybių narių institucijomis, naudojamės visais, naudojamės visais įmanomais komunikavimo kanalais. Galiu pasakyti, kad mūsų komisijos narių komunikavimo e, mastas yra gana ribotas, o tuo tarpu jūs parlamento nariai, bendraudami su savo rinkėjais, galite žymiai daugiau sužinoti vietoj to, kad EFSI būtų panaudota iškasamojo kūro projektų finansavimui. E, jis e, pasitarnavo energijos taupimo projektams žymiai labiau. Didelė dalis EFSI finansavimo e, yra nukreipta būtent tą kryptimį ir pastebėjome, kad rezultatai labai geri, naujos technologijos ir naujovės, inovacijos energetikos srityje, atsinaujinančios energijos šaltiniuose atnešė daug naudos. Pateiksiu pavyzdį, labai naudinga. Jis turėtų, um, iš jo turėtų pasimokyti kitos valstybės. Uh, turiu galvą Daniją. Danijos pensijų fondai. Bendrai pensijų fondai uh, labai mažas palūkanas uh, dabar turi ir dėl to jie patiria daug nuostolių. Ir e, suprantama, kad tokiu būdu yra ieškoma naujų investavimo galimybių. Tačiau pensijų fondai negali per daug rizikuoti. Danijoje pensijų fondai pasinaudoja EFSI kaip buferinė priemonė. Taigi tai yra fondas, e, kuris, kurio kapitalas išeina iš pensijų fondų, bet tuo pat metu investuojama iš EFSI. Tad jeigu patiriami nuostoliai, tada Tas fondas, pavyzdžiui, gali pradėti investuoti į atsinaujinančius energijos šaltinius ir e, tų nuostolių kompensavimas priklauso EFSI. Ir aš manau, kad tai yra labai geras būdas, rodantis, kaip, pavyzdžiui, pensijų pinigai gali pasitarnauti ES technologijų raidai ir inovacijų kūrimui. Ką dar galėčiau pasakyti? Klausėte ar prašėte? kad paaiškinčiau, kas yra galutiniai apsinaudos gavėjai, skaitant mažas ir vidutinės įmonės. Kaip jau sakiau, apie 4 tūkstančius MVI naudojasi EFSI. Ir visi tarpininkai privalo atsiskaityti apie kapitalo panaudojimą. Taigi tokia informacija mums yra reikalinga. Tarp kitko būtų labai naudinga, jeigu mažos ir vidutinės įmonės, besinaudojančios tokią finansavimo priemonę, galėtų suvokti, kad jos gauna paskolas ir finansus iš ES. Deja, ne visuomet taip yra, nes bankai savo klientams tiesiog nepasako, dėl kokių priežasčių jie gali suteikti savo klientui paskolą. Jie nesako, kad tai pinigai ateina iš ES, kad tai, ne, kad tai yra EFSI fondas. Būtų sąžininga iš bankų pusės, man atrodo, pasakyti, kas kaip yra. Mes norime padidinti finansavimą mažoms ir vidutinėms įmonėms ir bankas turėtų pripažinti, kad jis išduoda daugiau paskolų būtent dėl to, kad sudarytas sustarimas su ESI. Taigi, ponė pirmininkė, gerbim parlamentų nariai, labai ačiū. Buvo labai malonus sustikimas ir e, palaikykime tolesnį ryšį About... Sorry, I... Atsiprašau, jūsų klausimą pamiršau. Paprastai aš nepamirštu, bet šį kartą pražiūrėjau. Ponas Fanicelvoj. Yes, um, if I understood right your question, uh, Pabandysiu atsakyti jūsų klausimą. Nėra grėsmės, kad pinigai bus gražinti. Jeigu suderinsim ESIF ir EFSI, dalis pinigų iš regionų į Briuselį ir Luksemburgą sugrįž. Jūs tą norėt pasakyti? Aš nelabai įsivaizduoju, kaip tą būtų galima padaryti. Jeigu regionas nori suderinti du skirtingus finansavimo šaltinius, tai tada e, tai daro sąmoningai. Struktūriniai fondai yra regionų rankose. Ir jeigu investicijos materializuojasi, tada struktūrinių fondų finansavimas tenais savo kanalu, o EFSI finansavimas eis tą pačią kryptim, bet kitų kanalų. Jeigu dėl vienos ar kitos priežasties investicijos nebus įvykdomos, tada visi pinigai sugrįš į Briuselį arba Luksemburgą. EFSI naudojimas nepriklauso nuo struktūrinių fondų panaudojimo. Apie 125 straipsnį, omnibus straipsnį. Bet aš žiūriuosi, kad jūs pasakėt, kad pinigai negrįžta į Europos investicijų banką kad, ar į Briuselį, Luksemburgą. Man tokia informacija labai naudinga, tai yra labai konstruktyvus pasibėjimas. Aš prisimenu, kai mes pirmą kartą kalbėjome apie EFSI, jūs sakėte, kad reikia pradėti nuo centrinio ligmens, mes pagalvokime apie horizontą 2020 ir kurkime atitinkamai tokius planus, bet dabar galimybių yra dar daugiau ir atsiranda daugiau savanorių norinčių tą padaryti. Be to suprantame, kad viskas patenka į vokelį ir kaip ponė Krell sakė, e, turime aiškiau apibriežti e, vykstam, taikomas procedūras. Nereikia laukti naujo vertinimo ar finansavimo etapo. Tiesiog reikia stebėti pakeitimus ir jums neprieštaraujant, aš siūlyčiau detaliau per artimiausią savaitę pastudijuoti konkretų tekstą. Okay, Na ką, ačiū. Labai ačiū už visus atsakymus ir diskusija, ypač paskutinius pastebėjimus, kurie turbūt atveria galimybę regi komitetui aptarti plačiau omnibus pasiūlymą ir mūsų nuomonę parengti. Ačiū. Prieš vienerius metus, 2016 m. gegužės mėnesį, jūs jau lankėtės regi komitete. Šiemet uh, Jūs atvykot kovo mėnesį. Tikiuosi, kad kitas kartas e, dar greičiau ateis. Galbūt, pažiūrėsim. Taigi labai džiaugiamės, kad jūs esate čia ir galime aptarti visas problemas ir klausimus. Ačiū. Okay. Thanks. Thank you. Thank you Okay, Šiuo klausimu ir baigiame mūsų atvirąjį posėdį. Toliau koordinatorių posėdis ir kviečiu visus parlamento narius, kurie nėra koordinatoriai, išeiti. Just, just them... Norėčiau visiems priminti, kad rytoj mes pradedame 8.30. Ne 9, o 8.30. Ir pirmiausia, pradėsime nuo balsavimų. Thank you.